Perėmėme prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra prie Ekvadoro prisijungimo prie ES ir Kolumbijos bei Perų priekybos susitarimo. Komisijos atstovė padarys pareiškimą, ją ir suteikiu iš karto žodį. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, mes teigiamai vertiname Europos parlamento rezoliuciją skirtą ES E, Kolumbijos ir Peru prekybos sustarimui ir Ekvadoro prisijungimui prie jo. E, šios šalys yra įtraukiamos į bendradarbiavimą su Latinų, su ES bendradarbiavimą su Latinų Amerikos šalimis, mums jis yra svarbus. Komisija mano, kad šis sutarimas bus naudingas abiejoms pusėms, mes taip galėsime sustiprinti priekybos srautus ir taip pat galėsime įvairinti priekybą. Taip pat mes manome, kad vyks ir socialiniai pokyčiai Ekvadore ir švelnės skurdas bei bus mažinama, mažinama neligybė. E, e, prisijungimo protokolo tekstas yra subalansuotas, jame yra pasirinktas tinkas ambicingumo lygis. Taip pat yra atsižvelgiama ir į ekonominio vystimosi skirtumus tarp Ekvadoro, Ekvadoro ir Europos Sąjungos. Atsižvelgiama ir į tam tikrus pristaikymus, kurių paprašė Ekvadoras. Šis prisijungimas yra labai svarbus Ekvadorui, todėl kad kitų metų pabaigoje Ekvadoras Ekvadoru bus panaikintos lengvatinės prieigos priemonės, kalbant apie ES rinką. Taigi šis susitarimas, šis prisijungimas nustatys tinkamas sąlygas investicijoms ir bendradarbiavimui. Mes savo priekybos strategijoje numatėme būtiną dėmesį tvariam vystimuisi šiame bendradarbiavime ir E, norime skatinti vystomą į bendradarbiavimą. Ekvadoras parodė, kad nori bendradarbiauti tvaraus vystimos ir priekybos rytyje. Jie pritarė pasirašyti e, tvaraus vystimosi e, e, skyrių, e, po tvaraus vystimosi skyrių, e, tai yra įgyvendinti visus jo reikalavimus. Europos e, Sąjungos narių ir piliečių indėlis taip pat bus labai svarbus, ypač kalbant apie tvaraus vystimosi skyrių. Svarbu, kad jūs visi prisidėtumėte ir kad šioje rezoliucijoje būtų atspindimi jūsų įsipareigojimai. Mes turime būti nuolatos importuojame, e, informuojame apie banano, banano importą ir bus vykdomas bananų importo stebėjimas, jis jau yra vykdomas ir e, duoda tinkamų rezultatų. Dar darybos nėra baigtos, procesas tęsis ir toliau. Įgyvendinant susitarimą, komisija ir toliau atsižvelgs į jūsų nuomonę vystydama dialogą. Dėkoju už puikų darbą rengiant rezoliuciją ir mes laukiame tolesnio darbo ir diskusijų jau įsigaliojus šiam sustarimui. Dėkoju. Dėkoju komisijos nariai. Dabar dvi minutės ponui Fisas. Dėkoju pirmininkė, dėkoju komisijos narė. Praėjusiu metu Liepos mėnesį baigėsi dėrybos dėl Ekvadoro prisijungimo prie ES ir Kolumbijos bei Perų priekybos susitarimo. Tai yra gera žinia, bet nereikėtų pamiršti, kad būtent Ekvadoras paprašė vėl pradėti atnaujinti šias darybas, nes 2009 metais ši šalis pasitraukė iš darybų. Mes dabar diskutuojame apie Europos parlamento rezoliuciją Ir e, šios sustarimo, šios rezoliucijos reikės būtent prisijungimo procedūrai. Norėčiau padėkoti už įvykdytą darbą. Buvo pateikti tam tikri e, pasiūlymai dėl pakeitimų tam, kad tekstas būtų aiškesnis. Europos parlamentas taip e, prisideda prie galutinio rezultato. Į pakeitimus buvo atsižvelgta ir e, būtent e, juos atsižvelgus bus mažinami skirtumai, bus skatinamas tvarus augimas. SPG plus jau nebetaikomas Ekvadorui, taigi šis sustarimas bus tikrai naudingas Ekvadorui ir jo eksportui. Taip pat norėčiau priminti, kad uh, 2012 e, metų birželio 13 dienos rezoliucijoje e, buvo prašoma Andų valstybių e, sudaryti gairės dėl aplinkos saugos. Mums svarbu, kad visos šalis, su visomis šalimis būtų elgiamasi vienodai. Ponas Langė, dėkoju. Mes džiaugiamės, kad Ekvadoras prisijungs prie šio susitarimo, bet e, mes norėjome daugiau skirti andų susita... dėmesio skirti andų susitarimui, nes e, tai būtų tinkamiau e, vystomas bendradarbiavimas su Latino Amerikos šalimis prie rezoliucijos prisidėjo, tikrai nemažai asmenų, jiems dėkoju. Manau, kad einame tinkamą linkme. Turėtume vis dėlto gerinti įgyvendinimą. Dėl to gairės, kurios buvo parengtos e, jau anksčiau Ekvadorui ir Peru, šiuose darybose dalyvavau aš, Mario ir David. Jūs, komisijos narė, teisi, svarbios ne tik dėrybos, bet svarbus taip pat ir įgyvendinimas. Įgyvendinant reikia sužvelgti į darbuotojų teisės, į aplinkos saugos klausimus. Taigi, Ekvadoras tikrai turės eiti tą pačią kryptimį, kurią jau ėjo taip pat Kolumbija ir Peru. To reikia siekiant pažangos, e, turės tinkamai vykdyti darbo e, inspekcijų patikras, nes dar e, neratifikavo 199 konvencijos. Dėkuoju, toliau Bilbao Barandika. Norėčiau pilnai pritarti Ekvadoro prisijungimui prie laisvosios prekybos susitarimo. Gaila, kad mes praradome dviejus metus ir tikiuosi, kad ir Ekvadorui prisijungus bus ta pati nauda ir Ekvadorui tai bus taip pat labai naudinga. 4 milijonai e, ūkininkų uh, E, matė e, kitų šalių prisijungimo naudą. E, kai kurie mokslininkai mano, kad 300 tūkstančių darbo vietų atsirado būtent dėl plėtojamų prekybos ryšių. Šios ryšius galėtume dar gerinti turėtume skatinti pažangą, taiką, e, tvarų įvystymasi ir turėtume užtikrinti socialinį teisingumą. Daug migrantų atvažiuoja Europą būtent iš Latino Amerikos uh, šalių. Šie susitarimai duos e, konkrečios naudos šeimoms, darbuotojams ir e, visiems tiems, kurie nori gerinti e, ateities perspektyvas. Aš tikiuosi, kad ateityje ir Bolivija galės paprašyti prisijungti prie šio sustarimo. Dėl to bus tik dar naudingiau visai Andų zonai. Mūsų frakcija E, pritarė šiai iniciatyvai. Präsidentin, Frau Kommissarin, die Regierung Ecuadors hat beschlossen, die Freihandelsabkommen der EU. Toliau ponas Šolc. Ekvadoro vyriausybė nusprendė prisijungti prie priekybos susitarimo su Kolumbija bei Peru. Tai yra e, m, vienas iš svarbiausių sustarimų su Europos Sąjunga. Ekvadoras jau turėjo susitarimą dėl prekybos ir vystimosi. Taip pat mesgi per partnerystės ryšius žinome, kad Europos parlamento uh, pritarimas šiam sustarimui, prisijungimui prie šio sustarimui buvo e, nepatvirtintas vienbasiškai todėl, kad kilo tam tikrų klausimų dėl žmogaus teisų, dėl aplinkos apsaugos. Ekvadoro vyriausybė pastaraisiais metais siekia pokyčių už tai, dėl ko Ekvadoras pagaliau prisijungs prie šio sustarimo. Tai bus labai svarbus pokytis pačiai valstybei. Ir taip pat tai bus taip pat naudinga ir mums, nes bus atsižvelgta ir į mūsų lūkesčius. Komisija jau teikia skaičius, kurie įrodo pokyčius Kolumbijoje ir Peru, matome, kad pokyčių vis dėlto nėra pakankama. Aš prisidėjau prie šios rezoliucijos ir stengiausi uh, pabrėžti, kad būtina imtis tam tikrų veiksmų gyvendinant šį susitarimą ir būtina taip pat skirti dėmesio ir vietos gyventams. Dėkoju šešėliniams pranešėjams už tai, kad e, jie pritarė šiai e, rezoliucijai. Dėkoju. Pona Savato, e, dėkoju. Ekvadoro prisijungimas prie Kolumbijos bei Perų susitarimo yra labai svarbus bet e, turi būti laikomas nustatytų sąlygų. Aš esu iš Kanarų salų, kur žauginama daugiausiai bananų Europoje. Šis susitarimas neturėtų kelti pavojaus šiam jau susilpnintam bananų sektoriui, nes kyla pavojus, kad iš Ekvadoro bus atvežta labai daug bananų, nes šiaip ar taip jau iš Ekvadoro jų daug importuojama į Europą. E, mažėja muitai, Ženevoje e, buvo patvirtintas e, susitarimas dėl padidinamo, padidinamų tarifų priklausomai nuo kiekio. Tai neišvengiama, bet e, reikėtų taip pat e, kompensacijų nukenti e, tiems augintojams, kurie nukenčia ES. Taip pat reikėtų tam tikrų apsaugos sąlygų, jeigu bus importuojama daugiau negu buvo numatyta. Taigi aš pasakau už susitarimą su Ekvadoru ir uh, E, norėčiau pabrėžti, kad nuo to neturėtų nukentėti Kanarų e, salų e, augintojai. Reikėtų pasitelkti apsaugos sąlygą ir užtikrinti, kad būtų laikomasi nustatytų ribų kiekių ir viršijus tas ribas turėtų būti pasitelkiamos atitinkamos priemonės. Lyginant su Peru ir Kolumbijos susitarimu, komisija teigia, kad reikia įgyvendinti susitarimą, mes negalime nusigręžti, negalime užmerkti akių, kai daug šeimų Kanaro salos išgyvena iš bananų. Ta pati būtų galima pasakyti ir apie ES vietovės, kurios nekreipia dėmesio į tai. Toliau, jeigu Eri Atano. Gerbiamoji komisijos narė, norėčiau pasakyti, kad Latino Amerika yra labai svarbus prekybinis ES partneris, ypač turint galvoje tai, kad e, yra ir tokių e, svarbių ekonomikos veikėjų kaip Kinija. Manyčiau, kad pažvelgus į politinę situaciją, kurioje atsidūrė šios šalys. Tai reikėtų paminėti Ekvadorą. Manau, kad yra politinis poreikis ir priekybinės poreikis mums pasirašyti šį susitarimą. Ir pritariu visiems, kurie pasisakė už tai. Ekvadoras padarė klaidą, kai atsisakė prisijungti prie daugiašalio susitarimo su Kolumbija ir Peru, kaip nu- buvo nutikę pradžioje. Tačiau dabar e, pasisakom, jie pasisako už tai, kad būtų prisijungta prie šio susitarimo. Jie ja, norėtų iki metų pabaigos sudaryti šį susitarimą, kad būtų galima paskatinti eksportą. Ir manyčiau, kad komisija turėtų žengti šį žingsnį E, niekas neturėtų sutrukdyti šio susitarimo sudarimą, nei žmogaus teisų situacija, nei ekonominės sąlygos, tai yra politiškai takinga šalis ir ES turėtų žengti šį žingsnį. Taigi puiku, kad komisijos narė baigė dėrėti su šia šalimi ir tuo pačiu derėsi su keli, kitomis šalimis. Toliau Rodrygės Kreiro. Ačiū komisijos narė. Puiku, kad mes taip atvirai bendradarbiaujame dėl šios rezoliucijos. Norėčiau e, pasisakyti Ispanijos socialistų delegacijos vardu ir pasakyti, kad mes esame e, kad mes suprantame Ekvadoro pasiryžimą e, pasirašyti šį susitarimą ir džiaugiamės, kad daug kas yra padaryta, kad Ekvadoras galėtų prisijungti prie Kolumbijos bei Peru. Uh, ir kartu sudaryti priekybos susitarimą, kaip teigi, kaip buvo teikta, šis susitarimas įsigalios pačiu laiku, kad Ekvadoras galėtų pasinaudoti visais privalumais ir padaryti tai kuo greičiau. Ši diskusija tai galimybė suprasti, kaip tai svarbu ES priekybos politikai turint galvoje apie žmogaus e, teisių padėtį ir vystimasi. Taigi yra tvaraus vystimosi skyrius ir jame yra labai aiškiai nurodytos įvairios sąlygos, e, profsąjungos teisės, kova su vaikų darbu, e, čia buvių apsauga ir kitos apsaugos priemonės. Mes tikime, kad tokios sąlygos bus įtrauktos į susitarimą ir laukime, kada susitarimas įsigalios. Ačiū pirmininkė. Ekvadoro prisijungimas prie 2012 e, tarp es ir Kolumbijos bei Perų pasirašyto prekybos susitarimo būtų dar vienas žingsnis gerinant prekybinius ryšius su e, Latino Amerika. Laukiama, kol ratifikavimo procesas bus užbaigtas Bet manau, kad Ekvadoro e, prisijungimas ir tokia didžiulė geografinė prieptis yra labai svarbi, ypatingai užtikrinant, siekiant geresnių aplinkos sauginių e, standartų. Komisija pateikė, parengė veiksmų planą, e, kurio tikslas užtikrinti geresnės sąlygas Ekvadoro piliečiams. Manau, kad Ekvadoras gali taip labiau priartėti prie Europos Sąjungos. Svarbu, kad jis turėtų galimybę naudotis bendraja prekybos privilegijų sistema. Ekvadoras gali būti vienu iš etapų procese, kurio eigoje e, pasieksime subalansuotos prekybos starties su visu Merkosiūro regionu. Dabar pagal e, procedūrą prašau žodžio ponas Mikolašik. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Ekvadoro e, prisijungimas prie šios prekybos e, sutarties pasirašytos su Kolumbija ir Peru yra sveikintinas žingsnis tinkama kryptimi. Be to, jis bus naudingas ir ES, ir šiai Latino Amerikos šaliai. Dalyvavau šiame procese, nes esu Eurolato asamblėjos narys dalyvauju stiprinant ES ir Latino Amerikos bendradarbiavimą. Manau, kad Ekvadoras yra puikus tokios į priekį žengiančios šalies pavyzdys. Kuo daugiau turėsime prekybinių ir ekonominių partnerių, tuo geriau bus. Žinoma, neturime pamiršti žmogaus teisų aspekto ir prekybos susitarimuose. Ačiū. kad čia drąsiai e, imtumėmės veiksmų ir, e, ir pasiūstumėme svarbų signalą Ekvadorui, Ekvadorui. Mums yra labai svarbu, kad jisai prisidėtų prie kitų dviejų valstybės, kuriomis mes turime susitarimą. Tačiau labai svarbu imtis ir prekybos liberalizavimo priemonių ir užkirsti kelią tam, kad E, čia imtų didži, didžiąją e, liūto dalį gautų tos naudos ir, ir, e, ir pelno gautų distambėjai koncernai. Mums reikia apginti mažasias ir vidutinės įmonės. Uh, mums reikia stebėti e, tą piln, visapusišką liberalizaciją ir mums reikia apsaugoti ypatingai jautres pažeidžiamas visuomenės e, grupės ir užtikrinti balansą, kad būtų apsaugotas, apsaugotas visas socialinis turtas, kurį yra sukaupusi ta valstybė. Dėkoju. Ponas Jakovčič. Šis susitarimas, kuris bus pasirašytas tarp Ekvadoro, Peru ir Kolumbijos, kokią svarbą ES skiria trečiosioms šalims. Todėl buvo teisingai pastebėta, kad mes turime siekti pagilinto bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis, nes tai at, at, iliustruoja mūsų susidomėjimą, interesą tomis šalimis. Tuo pat metu toks sprendimas patvirtina ES svarbą pasaulinėje prekybos arenoje. Manau, kad sieksime įtraukti Ekvadoro e, žmonės, ypač kurie dirba žemos ūkio srityje, tačiau turime vengti pakengti savo e, augin, gamintams ir augintams, ypač bananų augintojams Kanarų salose ir užtikrinti apsaugą. Dėkoju, dabar e, diskusija užbaigti komisijos narė Malmström. Ačiū, ponia pirmininkė, gerbėmiai nariai, parlamento nariai. E, kaip daugelis iš jūsų sakėte, mes visi e, džiaugiamės Ekvadoro, Kolumbijos ir Peru priekybos ryšių stiprinimu. Tai yra geras susitarimas, kaip buvo pasakyta. Ir mes esame įsitikinę, kad tas susitarimas turės naudos ir Ekvadorui. Žinoma, yra numatyti specifiniai mechanizmai skirti Ekvadorui atsižvelgiant į jo ekonominę specifiką. Ir manau, kad tai padės jam išspręsti savo ekonominės ir socialinės problemas. Ir tai bus tai, taip pat ir prisidės prie šių šalių regioninės integracijos. Visą tai mes, aišku, labai įdėmiai stebėsime, draugė su um, ES, išvelgsime, kaip, yra, kaip tenai e, vyksta progresas tokiuose srityse kaip žmogaus teisės, e, nediskriminacija ir panašiai. Uh, Ir mes jums pateiksime atitinkamus e, ataskaitą apie tai gana greitai. Ir kalbant apie e, bananų režimą, apie kurį buvo kalbama e, čia ir šioje diskusijoje, mes labai įdėmiai stebime situaciją ir jūs nuolat informuosime. Ir be abejo, Ekvadoro atžvilgių taip pat bus taikomi atitinkami saugikliai ir toliau stebėsime e, ir e, Europos parlamentui teiksime reguliarias ataskaitas. Tad labai Jums e, dėkui už Jūsų paramą. Tikiuosi, susilaukti, tikiuosi, kad Jūsų parlamento rezoliucija rytoj susilauks stipraus pritarimo ir bus ten įtraukti ir patvirtinti atitinkami mums labai svarbus pakeitimai ir tikiuosi tolesnio bendradarbiavimo su Jumis. Ačiū, ponia pirmininkė.